ar e, buvo jo veiksmas užfiksuotas vaizdo kamerose. Toks elgesys yra visiškai nepriimtinas ir kenkia mūsų parlamento orumui. Dėkoju, kad atkreipėte dėmesį į tai. Mes pasižiūrėsime, e, ar iš tikrųjų tai užfiksuota. Dabar teskime darbą pagal darbo tvarkę. Svarstysime pono Leichtfriedo pranešimą dėl aviacijos saugumo rinkliavų. E, pirmasis pasisakys pranešėjas, ponas Leichtfriedas, e, keturias minutės jam skiriu. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Kalbame apie aviacijos saugumą ir aviacijos saugumo rinkliamas. Ir dabar padėtis yra tokia, kai visi, kas nori, gali daryti, ką tik nori. Visi moka ir tvarkos nėra. Tai visiškai neprimtina. Pranešimo projekte mieste stengiamasi pasiūlyti pokyčius. Ką ketiname pakeisti, ko norime. Gal galiu pačioje pradžioje pasakyti, kad Dėkoju kolegoms, pono ir ponios, už e, tai, kad vienbalsiai, būtų, vienbalsiai buvo patvirtinti pasiūlymai. Mes norime daugiau skaidrumo, o skaidrumas reiškia, kad ateityje e, turi būti teikiama informacija oro bendruojams ir tai turėtų padėti joms suvokti, kokias e, saugumo rinkliavas taiko e, oro uostai. Taip pat bus galima nustatyti, ar ne pernelyg didelės tos rinkliavos. Kitas žingsnis būtų toks. Keleiviai turi suprasti, už ką jie moka, už ką įmaišių mokėsi oro uostai, oro bendrovės, nes kai žmonės kartais bando išsiaiškinti į tai, už ką jie moka, ne visuomet viskas yra aišku. Ir mes siūloma keletą dalykų. Pirmiausia, Europos Sąjungoje skirtingai apskaičiuojami, e, nustatomos saugumo rinkliavos. Kartais yra tam tikras mokestis, tam tikrais atvejais moka vartotojas, o kai kur egzistuoja miši sistema. Mes norime užtikrinti, kad skirtingos sistemos išliktų. Nenorime E, nustatyti, kaip valstybės narės turi nustatinėti, imti saugumo rinkliavą. Svarbiausia, kad būtų suprantama, ką, už ką reikia mokėti. Egzistuoja e, skirtingos nuomonės dėl to, kuriuos oro uostus įtraukti, o mes sakome, kad kai kalbame apie saugą, kalbame apie būtent saugumą, o ne apie pelną. Ir bet koks komercinių pagrindų veikiantis oro uostas turi laikytis e, atitinkamų taisyklių ir už tai reikėjo priimti atitinkamą sprendimą. Dar vienas pastebėjimas. Per plenarnę sesiją matome išreiškiamą e, paramą naujovėms. Aviacijos saugumo rinkliavos patenka į ES akį, bet dar reikia kelti klausimą dėl griežtesnių priemonių. Jeigu viskas liks tik savanoriškam taikymui, tai niekas nepasikeis. Valstybės narės darys taip, kaip nori, bet jeigu mes iškelsime naujų reikalavimų, tai valstybės narės turėtų finansuoti tai. Tai reiškia, kad šalis galėtų turėtų elgtis atsargiau Ir reikia pagalvoti, ką tai reikštų piliečiams, oro bendruojams, oro uostams. Tai taip pat leistų mums įvertinti atitinkamus principus, ko mes čia siekiame. Saugumas yra valstybių prievolė, valstybių užduotis ne oro bendrovės ar oro uostai už tai atsako. Pirmiausia, tai yra valstybės atsakomybė. Ir manau, kad saugumas ir sauga turi būti valstybės užtikrinami dalykai ir atitinkamai finansuojami. Dar vienas pastebėjimas. Aš jau paminėjau tris dalykus. Galvoju, kad jie labai gerai yra pagristi apibūdinti ir aš norėčiau mm, pritarti žaliųjų e, pakeitimams, ne dėl to, kad ponė Lichtenberger sėdi šalia manęs, bet iš tikrųjų dėl to, kad jie labai teisingai pastebėjo e, tam tikrus dalykus. Taigi, ponai ir ponios, dėkoju Jums ir dėkoju, kad leis, leidote man kalbėti šiek tiek ilgiau. Dabar ponas Pievalks komisijos vardu. Pone pirmininkė, gerbėmieji parlamento nariai, pasiūlymas dėl aviacijos saugumo e, rinkliavų tai dar nuo 2001 metų vykstančios diskusijos rezultatai, kadangi buvo užfiksuota, užfiksuota saugumo, e, saugumo didesnės kaidos, kainos po to, kai buvo e, įvykdyti teroro išpoliai 2001 metais ir, ir vėliau. Komisija teikdama teisės akto e, pasiūlymą siekia skaidrumo principo ir nediskriminavimo principą, turint galvoje e, reng, e, saugumo rinkliavų nustatymą ir rinkimą. Komisijos manimų, kad saugumo rinkliavos turėtų būti nustatomos taip pat į šitą procesą įtraukiant ir vartotojus ir atsižvelgiant į taip pat sąnaudas. Norėčiau pirmiausia pasveikinti, padėkoti pranešimo autoriai, ačiū taip pat kitiems parlamento nariams, kurie prisidėjo prie šito klausimo nagrinėjimo. Manyčiau, kad e, pranešimas tikrai dera prie komisijos bendro tikslo ir norėčiau už tai pasveikinti. Tik tai norėčiau pabrėžti du konkrečius dalykus, kuriuos randam pranešime. Pirma, pranešime nustatomas naujas elementas. Bet klausimas svarbus ir kartais prieštaringas. Kas pirmiausia moka, kas turi mokėti už oro saugumą? Komisija siūlo šito klausimo nenagrinėti. Kodėl? Todėl, kad ne visos valstybės narės e, gali prisimti tokių įsipareigojimų, nors valstybės narės pripažįsta, kad e, šiaip jau tikrai iš vieš, viešasis sektorius turėtų e, šiaip jau finansuoti. Ir čia mes ketinam pavesti tiesiog valstybėms narėms spręsti šitą klausimą laikantį subsidiarumo principo. Na ir dabar tas klausimas šiaip jau yra pranešime, nežinau, kada e, tai bus patvirtinta, tačiau komisija norėtų žinoti, uh, Ar 32 pakeitimas, pagal kurį valstybės narės gali šiaip imtis griežtesnių priemonių, ar, ar, tai, ar tuo klausimu numatomos e, diskusijos taryboje? Aš įsivaizduoju, dėl to vyks kova taryboje, turėtų vykti. Uh, Kitas klausimas daugiau pasiaiškinamojo pobūdžio dėl poveikio analizės, jeigu numatoma daugiau saugumo priemonių pagal šitą reglamentą. Iš ties, tos priemonės pateisinamos, tačiau noriu priminti, kad jau yra tam tikrų mechanizmų ir mes neturėtume perkrauti oro bendrovių. Yra pirmiausia suinteresuotų šalių patariamoji grupė, kuris sprendžia būtent oro saugumo rinkliavų klausimą. Ir būtent Ta grupė dalyvauja bet kokiu atveju, kai teikiamos e, saugumo naujos priemonės. Be to, reglamentavimo, pagal reglamentavimo procedūrą parlamentas gali pasinaudoti veto teisę, jeigu parlamentui tai atrodo tinkama. Tad dar kartą labai ačiū už puikų pranešimą ir mes toliau ketinam dirbti su e, šio klausimo pranešėju ir kitais parlamento nariais. Ačiū komisarė, ponui Hans Peter Martin suteikiamas žodis. Ačiū pirmininkė, atsiprašau, kad e, turiu dabar e, pasisakyti, tačiau pagal 141 straipsnį noriu pasisakyti. Austrijoje e, egzistuoja tokia politinė grupė, kuri pagal tarptautinius standartus yra laikomi dešiniaisiais radikalais. Tai yra asmenys, kurie negali pakęsti pralaimėjimų demokratiniuose rinkimuose. Tačiau e, praėjus tam tikram laikui jie e, pradedami e, priiminėti visokias koalicijas, tačiau jie sugeba tik tai vieną pasisveikinti E, nacių papročių. Ir dėje mano šalyje dar nebuvo pakankamai įvertinta patirtis ir aš noriu pasakyti, kad mes esame demokratai, o kitoje barikado pusėje stovi kraštutiniai radikalai ir aš labai džiaugiuosi, kad mes sugebėjome pasiekti, kad šiame parlamente neveiktų kraštutinių dešinių radikalų frakcija ir tikiuosi, kad taip niekada ir neatsitiks, nes e, tokiai frakcijai norėtų priklausyti asmenys, kurie negali sustaikyti su pralaimėjimu demokratiniuose rinkimuose. Pirmininkė, ačiū labai, galėtume tęsti diskusiją. Ar jūs norėtumėte pasisakyti dėl vedimo tvarkos? Pra, prašau. Kokius straipsnių remiatės, noriu pasakyti? Aš norėčiau užduoti klausimą per 30 sekundžių, pasinaudodamas mėlynosios kortelės teisę. Deja, šiam pranešimui klausimą užduoti su mėlynaja kortelė yra neįmanoma. Dėl vedimo tvarkos norėtume pasakyti, prašau, kokius straipsnių remdamasis darbo tvarkos taisyklių, norėtumėte tą daryti. Šis pasisakymas prieštarauja su svarstoma tema ir aš prašyčiau ir siūlyčiau tokio pavyzdžio pasisakymams numatyti laiko tarp aptariamų pranešimų. Aš leidau pasisakyti kolegai dėl to, kad atitinkamas pasakymas e, buvo tiesiogiai susijęs su pono Hans Peter Martino asmeniu. Dabar leisime pasisakyti frakcijų atstovams ir pirmasis kalbės ponas Zasada dvi minutės Europos liaudės partijos frakcijos vardu. Prašau. E, Następnie chciałbym bardzo podziękować. E, Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiami kolegos. Dėkoju pranešėjų, nes jo darbas buvo tikrai puikus. Bendradarbiavimas su juo taip pat buvo puikus, kai dirbome kartu prie šio dokumento. Reikėjo svarbiausia sakyti keturis mm. klausimus ir išsikelti užduotį. O svarbiausia mūsų užduotis buvo ginti vartotojų teisės, e, tų vartotojų, kurie naudojasi oro linijų paslaugomis. Tai buvo, kaip jau sakiau, mūsų pagrindinė užduotis. Mes iškelme keturis svarbiausius klausimus ir jie buvo tokie. Pirmiausia, skaidrumas, kokios grupės gali dalyvauti šioje procedūroje. Ir paskui, kiek turi siekti direktyvos apriptis, kokie oro uostai turi būti apimami. Kitas labai svarbus klausimas ir komisija nesugebėjo mums tai atsakyti. Tad belieka padėkoti pranešėjui, nes radome sprendimą dėl finansavimo. Tai būtų antrasis klausimas. Mes pasirinkome griežtesnį požiūrį. Reikėtų, kad valstybės narės dalyvautų šios priemonės finansavime. Ir trečias dalykas - valdysena ir e, nepriklausomos struktūros įkūrimas, kuris e, paskaičiuotų, kas ir kokius mokesčius turi mokėti oro saugumui užtikrinti. Mes prieme prie bendros pozicijos, manau, kad tai yra iš tiesų didžiulis iššūkis ir mums ir tarybai. Manome, kad mūsų pozicija, nepaisant to fakto, kad aš manau, kad mes, kaip keleiviai, turime prisidėti prie to mokesčio mokėjimo. Mes pasiekime tokios bendros pozicijos, kurios esmė yra tokia, kad keleiviai neturi mokėti už oro e, transporto saugumo užtikrinimą mes pasiekėm kompromiso poziciją ir manome, kad komisija taip pat turi žengti reikiamą žingsnį. Dėkui. Socialistų. E, Frakcijų sadu ponas Elkadraui. Ačiū, ponė pirmininkė, ponės ir ponai, ponė komisijos nariai. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjai už puikų darbą, fantastišką darbą. Taigi, Noriu pirmiausia padėkoti jam ir visiems kitiems, kurie prisidėjo prie pranešimo rengimo. Ir norėčiau paminėti, kad finansavimo problema nėra nauja. Ji yra keliama jau seniai, dar nuo 2001 metų rugsėjo 11-osios išpolių, kada buvo priimta atitinka, priimtas atitinkamas ES lygmens reglamentas ir nuo tada e, buvo akcentuojama, kad finansavimo problema yra labai svarbi problema, kurią reikia spręsti ES lygmenių, tačiau taryba tam e, e, prieštaravo. Ir po šių diskusijų mes turėtume dar kartą kreiptis į tarybą ir paraginti laikytis tarp mūsų priimto susitarimo mes jį iš tiesų buvome prieėmę jau praeitįje ir laikytų, laikytis jo ir jį gyvendinti. Žinoma, yra keliamas e, skaidrumo aspektas, jis yra be nesvarbiausias ir kas e, valstybėse narėse turi e, finansuoti tuos dalykus. Tačiau man atrodo, kad mums reikėtų pirmiausia kalbėti apie tai, kad reikia susitarti, reikia susitarimų ir tuo susitarimu būtina laikytis. Ir tai reiškia, kad e, visos su e, aviacijos saugumu susijusios rinkliavos turėtų būti e, skirstomos ir taikomos tiems subjektams, kurie ir galėtų efektyviausiai jas galėtų efektyviausiai finansuoti šiuos dalykus. Mes e, esame prieimę atitinkamą priemonę susijusią su e, Europos lygmeniu ir taip pat ir priemonę, kur yra taikoma valstybėms narėms. Tai, tai yra jau kitas lygmuo. Mums atrodo, kad reikia aiškiai pasakyti, kad finansinė atsakomybė prisijima valstybės narės ir kad jos ir turi finansuoti papildomą e, saugumo užtikrinimą. Ir tai turėtų būti ir e, tam tikras skatinamoji priemonė labiau finansuoti, e-, e-, aktyviau finansuoti papildomas saugumo priemonės. Tačiau tą, kaip jau minėta, turi daryti būtent valstybės narės. Ačiū, ponė Maisner. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pirmiausia padėkoti pranešėjui Ir e, ponia Ješiplaka taip pat norėtų jam padėkoti, dėja jį čia negalėjo um, atvykti ir dėl to aš dėkoju už ją. Šis pranešimas aiškiai e, parodo, kad e, jisai buvo puikiai parengtas vien dėl to, kad čia parlamente mes visi laikėmės labai vieningos nuomonės ir visi sutarėme, kad pirmiausia kalbame apie vartotojų apsaugą ir apie aviacijos saugumą. Mes norime užtikrinti saugumą, bet tuo pat metu norime, kad, e, kad vartotojai žinotų, už ką ir ką jie konkrečiai moka. Yra žinia, kad skirtingose valstybėse narėse yra taikomos skirtingos priemonės, mes nenorime nieko keisti, mes tiesiog norime didesnio skaidrumo, o skaidrumas pasireiškia tuo, e, kaip yra paskirstomos išlaidos, kurias galų gale prisima vartotojai. Tai reiškia, mes norime žinoti, e, kokia e, galutinės e, biletos sumos kainos e, dalis yra skirta būtent saugumui ištikrinti ir taip pat norime žinoti ir garantuoti tai, kad tai, kas yra išleidžiama už saugumo užtikrinimą, iš tiesų ir būtų leidžiama saugumui užtikrinti, o ne kažkokiem kitiem dalykam tikslam. Ir vis dėlto tai, ko nori Europos parlamentas ir ko nori valstybės narės, ne visada sutampa. Ir e, čia mes susidurėme su problema, kad valstybės narės e, nori kitokių finansavimo taisyklių. Ir mes sakome, kad būtent valstybės narės turi prisimti tą finansavimo reikalą. Tai yra nacionaliniams valstybėms rūpimas dalykas ir jų atsakomybė. Jau buvo minėta, kad e, aiškinantis klausimą, ar norime visos Europos mastu nustatytų e, finansavimo priemonių. E, šitą dalyką dar tikrai reikės išsiaiškinti. Ir aš manau, kad e, būtent su saugumu susiję mokesčiai turi būti skirstomi ir taikomi tikrai skaidriai. Ačiū. Ponios Foster nėra, todėl žodį suteikiu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 Iš tiesų yra puikus vaizdelis atvykstame į oro uostą ir jis yra saugus, tačiau mes matome, kad e, tas oro uostas yra tapęs tikrai labai didelė infrastruktūra iš tiesų miestų, kuriame yra stengiamasi užtikrinti tą saugumą. Ir e, žinoma, tai yra labai svarbu kiekvienam keleiviui. Mes, būt, mes turime užtikrinti keleivių saugumą, tačiau ES vis dėlto dar yra kiek per maža E, veikti viena. Todėl mums reikia spręsti klausimą, kaip, kuris yra svarbus visoms valstybėms narėms atskirai. Taigi oro bendrovės ir keleiviai aiškiai turi žinoti, ką, mūsų, ką esami teisės aktai konkrečiai nurodo ir ką reglamentuoja ir aiškiai žinoti, kaip visi saug, su saugumu susiję em, em, dalykai, su saugumu susijusios e, problemos ir visi tikslai yra finansuojami. Ponas. Dėkoju, ponė pirmininkė. Äh, anderen Fraktionen. Wir hatten im Transportausschuss eine. Noriu padėkoti už nuveiktą darbą pranešėjai, taip pat už įdomias diskusijas transporto komitete, tačiau dabar manau, kad jau mes nemažai kompromisų parengėme tarybai, kurios pozicija yra pakankamai bekompromisinė. Komet pradedame kalbėti apie taikymą šių e, nuostatų, tai jau prasideda pati tik tikriausia rimčiausia diskusija. Mes turime reikalauti, kad e, priešingai nei e, e, kitais atvejais, kuomet buvo kalbama apie dirbožėmio priežiūrą arba kitus klausimus mes griežtai laikytumėmės primtų nuostatų. Reikia aiškiai nustatyti, kas kiek ir už ką moka, kad būtų numatytos tam tikros prievalės tiek oro uostams, tiek e, oro linijų bendrovėms. Ir dėl finansavimo kyla dažniausiai daugiausiai ginčių. <clears throat> Aš manau, kad viešasis saugumas turi būti apmokamas iš e, valstybės iš viešojo biudžeto. Mes vadovaujame subsidiarumo principu ir tai yra pakankamai gudrus triukas kuomet taryba arba komisija mm, nori nusiplauti rankas, tai visuomet pasitelkia šį principą. Aš manau, kad bet kokiu atveju tos griežtos ir ypatingos priemonės turi būti apmokamos iš viešojo biudžeto saugumo sąnaudos per pastaruosius metus smarkiai išaugo, todėl šis klausimas yra susijęs taip pat ir su ekonominiais aspektais. Mes, mes kalbame apie 30 procentų <clears throat> išlaidų padidėjimą saugumo reikmėms, todėl mes privalome išsiaiškinti, kas e, tas papildomas sąnaudas turės sumokėti. Pirmininkė, dėkoju. Dabar žodis poniai Tikau kalbėti dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisarė. Teisės aktų leidėjai pasiūlė bendras taisyklės, numatant aviacijos saugumo rinkliavas. Tai yra tokia sistema, kuri nėra diskriminuojanti. Saugumas oro uostuose yra valstybių narių kompetencijos rytis. Tačiau galiausiai kol kas už tai moka keleiviai pirkdami uh, lėktuvo bilietą. Būtent dėl to labai svarbu, kad keleiviai žinotų, kiek kainuoja saugumas, kokią galutinės bilieto kainos dalį saugumo priemonė sudaro. Direktyva, e, abi direktyvos turėtų būti harmonizuotos. Parlamentas ėmėsi nagrinėti šį klausimą, kadangi yra būtina, kad oro uosto operatoriai naudotis tomis surinktomis lėšomis turėtų tik tam, kad būtų įdėktos reikimus saugumo priemonės. Parlamentas pareikalavo daugiau skaidrumo, kai dėl tarifų valstybės narės gali numatyti ir dar griežtesnės saugumo priemonės, tačiau e, būtent valstybės narės pačios ir turės tas priemonės finansuoti. Valstybės narės neturi e, stabdyti E, keleivių besirenkančių keliauti lėktuvais. Tačiau Briuselėje, pavyzdžiui, susidūrėma su kitokia situacija. Žinome, kad e, ten susikaupia didžiulės keleivių eilės. Keleiviai laukia, kada galės keliauti. Būtent dėl to norėjau čia paminėti e, priemonę susijusią su skyščių pasiemimu į lėktuvą. E, pavyzdžiui, Briuselio oro uoste iki šiol egzistuoja labai sunki procedūra, gremėziška e, procedūra, kurios dėka tiesiog iš kelių paimami kai kurie daiktai. Maničiau, kad būtų kad turėtų būti uždrausta iš keliaivių visai konfiskuoti šiuos dalykus. Pirmininkė nutraukė kalbėtoje. Kolega Obermeier uždavė klausimą. Ar norėtumėte atsakyti į šį klausimą? Kolega Obermeier. HDI gemeint. Danke. Ačiū. Aš norėjau pagal spontaniško pasisakymo procedūrą. Pirmininkė, na, šidrosios kortelės, milinos kortelės procedūra kartais irgi gana dviprasmiška. Todėl dabar tęskime diskusiją. Ponas Paška, vieną minutę. Zavedenie poplatkov za bezpečnostnú ochranu vnieslo do trhu v leteckej doprave nový finančný náklad. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aviacijos saugumo rinkliavos reiškia, kad bus naujų išlaidų. Oro uostai ir oro bendrovės šias, šios kaštus perkels e, ant keliaivių pečių. Būtent dėl to reikia surasti reikiamus mechanizmus, kad būtų galima to išvengti, kad būtų galima pasiekti tam tikros pridėtinės vertės, neprisidengiant tuo kaip pretekstu, kad tie, kurie nori paprasčiausiai palupikauti, uždirbti pinigų už to ir nieko nedaryti, negalėtų to padaryti, nes tos rinkliavos turėtų būti panaudojamos tik saugumo priemonėms užtikrinti. Reikėtų, kad tos priemonės būtų visiškai skaidrios, reikia taip pat kaip ir e, su tomis rinkliavomis susijusios taisyklės. Nereikėtų, kad oro bendrovės piknaudžiautų keleivių pasitikėjimu. Nereikėtų, kad lėktuvų bilietų kainos neišauktų iki nepriepiamų aukštumų. Jeigu norime padėti ES, turime pirmiausia vengti, kad būtų kuriamos naujos struktūros, nes piliečiams nuo to aiškiau niekas netampa. Pirmininkė, manau, kad jūsų minutė pasakymo tapo ilgesnė dėl techninių priežasčių. Tačiau manau, kad dabar. Nu, dabar grįžime prie prasinio pasakymo laiko. Dabar žodis kolegui Molsne. Dvi minutės. Pas. Ačiū, ponė pirmininkė. Dabar kilusi situacija, sudariusi padėtis dėl išsiveržusio vulkano Islandijoje aiškiai parodė, kokio, į kokį chaosą buvo įstumtas aviacijos sektorius. Uh, Ir vėlgi kyla klausimas, kas turėtų atsakyti, e, finansiškai atsakyti už e, oro bendrovių ir oro uostų patiriamus nuostolius. O mes čia šiuose rūmuose turime nuspręsti, kokias išlaidas turi prisijimti e, keleiviai. Tai yra išlaidos už saugumą aviacijos srityje po to, kai, buvo, kai suaktyvėjo teroristiniai išpoliai oro uostuose ir lėktuvuose. Ir jeigu valstybės narės privalėtų mm, finansuoti iš savo biudžetų e, saugumo priemonės, mes galėtume prisidėti prie, mm, prie to, kad būtų užkirstas kelias tolesniems teroro išpoliams. Ir aišku, reikia tam laikytis, e, būtina laikytis visų tarptautinių susitarimų, e, užtikrinant keleivių apsaugą ne tik tai nuo terorizmo, bet ir jų e, kaip vartotojų apsaugą, pavyzdžiui, jų domenų apsaugą. Mm. Jau Visą dešimtmetį mes e, laikomės e, vieningos e, oro erdvės vizijos, tačiau kol kas matome, kad daugelio, šio tikslo pasiekti mums kliudo daugelis dalykų, kaip ir minėtas finansavimas, taip ir mano minėtasis vulkano išsiveržimas Islandijoje. Dėkuoju. Pone Dėvyrak, dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pasveikinti pranešėją Jorgą Laišfridą parengusi puikų dokumentą ir už puikų bendradarbiavimą. Pritariu tam, ką jis siūlo dėl aviacijos saugumo finansavimo. Mes kalbame apie saugumo e, finansavimą. Jau daugelį metų mūsų komitetas kovoja už tai, kad būtų galima sustarti dėl principo, kad griežtesnės priemonės saugumo srityje uh, būtų finansuojamos valstybių narių. Aš remiu pranešėją šiuo klausimu. Nes saugumas yra susijęs ne tik su keleiviais, bet jis yra susijęs su visais piliečiais. Būtent valstybėms tenka atsakomybė imtis priemonių e, e, kovojant su terorizmu ir, su, ir užtikrinant kitas saugumo priemonės. Neteisinga, kad saugumo priemonės orostuose finansuoja keleiviai, tiek orostose, tiek pačių oro linijų saugumą, kad finansuoja keliai, tai yra neteisinga. Lygiai taip pat, kaip kalbant ir apie kitas transporto rūšys, pavyzdžiui, jūrų transportą, e, keliaiviai ten taip pat iš dalies ar kartais net ir šimtų procentų finansuoja saugumo priemonės. Maničiau, kad turime kviesti tarybą diskusijoms, visus, apsistoti apie 32 pakeitimo, e, pritaikant tai tam pakeitimui, dėl ko buvo sutarta transporto komitete. Jeigu siekiame įdėkti nediskriminavimo principą, e, Tai manau, tuo pat metu e, direktyvos tikslas, mano supratimu, nėra įdėkti vieningą rinkliavų sistemą. Reikia valstybėms narėms palikti galimybę išsaugoti turimas sistemas susijusios su avijų, aviacijos saugumo rinkliavomis. Ispanijoje, Ital Italijoje ir Prancūzijoje, pavyzdžiui, dėl tokių rinkliavų balsuoja parlamentas. Ir būtina, kad, kad būtų tam tikra struktūra, kurie atliktų nepriklausomą priežiūrą. Tai yra 40 pakeitimo objektas. Ir tikiuosi, kad tą pakeitimą balsuodami jūs kolegos gausiai paremsite. Dėkoju. Ačiū. Toliau kalbės ponia Ajala Zender. Dvi minutės. Sí, gracias, presidenta. Sí, eh, a pesar de las dificultades. Ačiū, ponia pirmininkė. Saukumai, kurie mums iškilo šią savaitę ir kadangi neturime vieningos oro erdvės, euro, aviacijos erdvės Europoje ir dėl nepakankamo e, oro operatorių, aviacijos operatorių darbo koordinavimo. Mes iš tiesų atsidūrėme sudėtingoje padėtyje, tačiau tikiuosi, kad iš jos greitai išsisuksime. Norėčiau pasveikinti pranešėją, parengus puikų pranešimą, jisai čia atskleidė daugybę gerų aspektų, svarbių aspektų, tačiau manyčiau, kad mes čia norime pasiekti per nelik daug ir kai norime pasiekti per daug, nepasieksime nieko. Žinoma, yra puiku turėti bendrą nepriklausomų institucijų sistemą ir kad viskas vyktų skaidriai ir kad finansai, finansavimą būtų įtraukti ir socialiniai aspektai, ir saugumo aspektai. Tačiau vis tiek norėčiau paklausti komisijos, ką jinai mano, pažiūrėjau, apie tai, ką pasakė ponas Verak. Juk nėra aišku, kokia sistema bus taikoma, e, kai parlamentas balsuos, kaip, kokią atsakomybę turės prisimti kompetitingos institucijos. Gal komisija gali pasakyti, kaip šį dokumentą bus galima įgyvendinti, turint omenyje tarybos poziciją. Ir taip pat mes turime bendrą direktyvą apie oro uostų mokesčius, kaip jie yra suderinama su šiuo tekstu. Taigi, kas vis dėlto prisijims finansinę atsakomybę už, tas, už tą saugumą. Aš manyčiau, kad e, vis tiek galų gale moka piliečiai. Ir kiekvienas pilietis, ko gero, turės mokėti už tą papildomą saugumą. Ir aš manau, kad mes darome pernelyg mažai pažangos. Galbūt komisija gali pasakyti, ką jinai mano apie šio dokumento ateitį. Ačiū. Ponas Marinesko, dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Iš tiesų, oro transportas yra saugiausias iš visų transporto rūšių. Visi tie įvykiai, aišku, gali turėti tarptautinių pasiekmių, kaip štai prieš dešimt dienų išsiveržė vulkanas ir štai matome, kokia susiklosti padėtis. Apie Saugumą, aišku, kalbėti yra būtina. Oro bendrovės, įgulos, oro uostai, keleiviai e, yra tos atskiros sistemos grandelės, tarp kurių komunikacija turi būti užtikrinama be priekaištų. Keleiviai rūpinasi savo patogumu ir panašiai kelionėje, jie galbūt ne visada suvokia, kaip svarbu yra saugumo priemonės, jie galbūt ne visada suvokia, kad visa tai kainuoja, galbūt jie nesuvokia, kad galėtų įvykti kokiu nors nelaimingu įvykiu, štai kaip uh, kaip e, rugsėjo 11-osios išpoliai, galbūt galėtų įvykti kokie nors kiti įvykiai, galbūt susidurta būtų su atmosferos kažkokiais reiškiniais. Reikia turėti labai aiškę sistemą ir priemonės, kad egzistuojančios taisyklės būtų taikomos e, labai aiškiai ir nenukrypstamai. Na, kai kuriais atvejais nukrypimai turėtų būti galimi, tačiau visos priemonės turėtų būti skaidrios. Piliečiai turi teisę žinoti, kas ir kaip. Jie turi teisę žinoti tiesą. Tačiau kol kas skaidrumas ir komunikavimas šioje e, e, aviacijos saugumo srityje dar yra tie dalykai, kuriuos reikia gerinti. Būtent oro bendrovės, oro uostai ir visos interesuotos struktūros ir turi dirbti skaidriau. Keleiviai turi suvokti, kad saugumo priemonės oro uostuose, lėktuvuose, net jeigu yra nepatogios, E, yra e, dėkiamos jų naudai. Dėkoju. Kolega Ulmer, dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisijos nariai, ponios ir ponai. Visų pirma, dėkoju ponui Leichtfried už puikų pranešimą, kuris atspindi tikrai puikų turinį, labai svarbų turinį. Kasgi svarbiausia? Svarbiausias yra skaidrumas, vartotojų apsauga, kokybės valdymo stiprinimas. Tačiau aš įspėju, jeigu mes įsteigsime naują priežiūros instituciją, kuri rūpinsis šiais klausimais, tuomet um, gali uh, iškilti netgi daugiau problemų. Subsidiarumo principo būtina laikytis Reikia skirti ir tarp mokesčių ir įvairio, įvairių rinkliavų ir tų išlaidų, kurios yra susijusios su terorizmo išpolių prevencija. E, būtent tokios, toks finansavimas yra taikomas, imamas iš e, mokesčių mokėj, mokėtojų, iš valstybės surinktų mokesčių. Taigi, aš manau, kad šioje srityje, norint imtis papildomo saugumo pries, priemonių, be abejo, valstybės narės turi jį, jas apmokėti iš, biudžeto, iš, iš valstybės biudžeto, o ne e, permesti ant vartotojų, tai yra keleivių pečių. Reikia atkreipti dėmesį ir tai, kad atliekant poveikio vertinimą, apie kurį kalba e, Europos komisija, 0,1 procento e, visų išlaidų e, yra, e, tenka būtent saugumui ištikrinti ir aš manyčiau, kad tai yra geras dalykas. Tai ir būtų faktas, kuris leistų mums laikytis tam tikro kompromiso, kuris būtų priimtinas ir Vokietijai, kuri yra šioje srityje taip pat labai svarbi valstybė. Ačiū. Dabar e, pereiname prie spontaniškų pasisakymų procedūros. Pirmiausia, ponia Roitova, vieną minutę. Dėkui, panie predsedajci. E, Přestože... Pone Moltova, ačiū, ponia pirmininkė. Aš visiškai remiu šį siūlymą, kadangi tai reikšmingai pagerins e, aviacijos saugumo rinkliavų skaidrumą, keleiviams taps daug aiškiau, kas ir kaip. Mes nebandome pasiekti šiuo atveju kažkokio aukšto harmonizavimo lygio. Žinome, kad kai kurie oro uostai užima e, dominuojančią padėtį, keliaiviai moka pernelyg daug rinkliavų, tačiau tai neužtikrina geresnių saugumo priemonių ar neužtikrina galimybės greičiau būti užregistruotiems skrydžiui. Komisija, manyčiau, turi veikti ryštingiau ir pasiūlyti E, visiems privalomas bendras priemonės susijusios su panašių rinkliavų apskaičiavimu. Aš pritariu tokioms priemonėms kaip, pavyzdžiui, e, kūno skeneriai vadinamieji. Nekeleiviai turėtų mokėti už šių priemonių taikymą. Mes taip pat turėtume vertinti ir tų priemonių poveikį žmonių sveikatai. Aviacijos saugumo rinkliavos gali būti įvairiai interpretuojamos. Jas turėtų rinkti uh, oro bendrovės ir reikėtų e, užtikrinti, kad jos nebūtų pernelyg aukštos. Dėkui. Kolega Pasku, minutė. Thank you, Madam President. <clears throat> Mr. Lightfried. Dėkoju, ponė pirmininkė. Mūsų kolega yra teisus. E, galiausiai valstybės turėtų finansuoti tas saugumo priemonės, nes Manyčiau, kad visi piliečiai jau moka mokesčius valstybėms už saugumo priemonių įdėgymą. Neįmanoma pasakyti uh, piliečiams valstybėje, kad uh, saugumo priemonės gaunate tokias, kiek už jas sumokote. Ne. Valstybės narės turėtų būti labiau motivuotos ir nesiekti vien naudos. Tačiau teisybę užtikrinti yra svarbu. Piliečiai vis dėlto yra ne valstybė. Jie apmoka mokesčius, tačiau pranešėjas yra teisus. Čia turėtų savo indėlį nešti valstybės. Nereikėtų dėkti didesnių saugumo priemonių, reikalaujant daugiau pinigų iš keleivių. Ir kartais tos priemonės teikia ne, net ne valstybės, o tam tikros subrangovų kompanijos ir tos saugumo priemonės yra taikomos kartais net pažeidžiant e, piliečių orumą. Ta laiką sustabdyti. Ačiū. Ponas Obemaja, ar vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Kadangi ES saugumo rinkliavos yra labai skirtingo dydžio, manyčiau, reikėtų laikytis kažkokių konkrečių kriterijų, kaip jas įvertinti, kaip jas išmatuoti. Aš manyčiau, kad kiekvienos valstybės dydis ir keliaivių srautai būtų labai svarbus kriterijus. Ir e, reikėtų atsižvelgti į kiekvienos valstybės narės realią padėtį, realius veiksmus šioje srityje. Ir reikėtų žinoti, už ką konkrečiai mokame E, turėtų būti labai aišku, kaip yra apskaičiuojamos tos saugumo rinkliavos. Taigi būtina užtikrinti e, skaidrumo principą. Nepriklausomos e, priežiūros institucijos yra būtin, būtina priemonė, tai, tai yra jų steigimas yra būtina priemonė siekiant užtikrinti tą skaidrumą. Ačiū. Baigiame spontaniškų pasisakymų procedūrą ir dabar komisija vėl e, gali kalbėti. Prašau komisijos nariai, ponė Piebalks. Ačiū, ponė pirmininkė. Iš tiesų diskusijos buvo labai įdomios. Aš manau, kad aviacijos saugumas yra labai svarbus dalykas. Visi turime patirties šioje srityje. Pavyzdžiui, bandžiau sūrio lėktuvų parsivežti. Um, nekaip baigėsi šis mano žygis. Tiesiog Bet tai yra vienas iš pavyzdžių, kaip mes galime dėkti saugumo priemonės. Komisija žengs žingsnelį pirmin jeigu už saugumą reikia mokėti. Tai žinoma, pirmiausia žingsnis būtų užtikrinti skaidrumą. Komisijos siūlyme e, bus stengiamas šį aspektą sustiprinti. Kodėl atsiranda išlaidų? Manyčiau, kad čia subsidiarumo principas būtų geriausias dalykas. Kol kas už tai moka keleiviai. Klausimas turėtų būti toks, ar turi mokėti uh, e, visi keleiviai, ar visi Um, piliečiai ar tik uh, keleiviai. Tai nėra paprastas klausimas. Tačiau manyčiau, kad čia pasitelkus subsidiarumo klausimą galima rasti atsakymą į šį klausimą. Europos parlamentas, manyčiau, žengia dar toliau, nes žvelgiama į visą aviacijos sektoriaus saugumą. Uh, yra sakoma, kad, komi, uh, kad priemonių yra, komisija, pasak parlamento, turėtų žengti pirmin ir aš manyčiau, kad Paprastai taip ir būna. Parlamento iniciatyva komisija teikia savo siūlymus. Maničiau, kad tą pasiūlymą parengsime laiku ir kad jis bus tikrai geras pasiūlymas. Dėkoju. Ačiū komisijos nariu Piebalks. Dabar dar kartą žodį suteiksime pranešėjui. Prašau, ponia Leichtfried. Ačiū, ponia pirmininkė. Po tokių pagirimų esu kiek sutrikęs ir kalbėsiu trumpai. Vis dėlto norėčiau pasinaudoti progą taip pat padėkoti šešėliniam pranešėjams. Šeš... Ponas Asada, ponė Flanšier, ponė Lichtenberger, ponė Koli... ponas Količek. Mes beveik metus studijavome šios, šią temą ir būtent taip aš įsivaizduoju sėkmingą europietišką politiką, e, kai rengiant atsakingai pranešimus. Na, taip pat norėčiau pažymėti, kad e, transporto komitetas yra labai taikus komitetas, kuris dirba dalykiškai ir todėl mes šiuo teisės dokumentu e, labai stengiamės atsižvelgti į tarybos poreikius ir reikalavimus. Tačiau vis tiek mes norėtume spėti tarybą per nelik ne, nepiknaudžiauti esamą padėtimi ir mūsų palankumu. Ir jeigu taryba nebus pasiryžusi e, atsižvelgti ir į parlamento reikalavimus, tuomet aš manau ir mūsų komiteto pozicija pasikeis šiuo klausimu. Aš jau girdėjau ir e, daugelio savo kolegų nuomonės, kurie kalbėjo apie lygiai tą patį. Jeigu taryba į mūsų reikalavimus neatsižvelgs, tuomet mes e, tapsime aršesni. Ir aš manau, kad jeigu e, taryba nesieks su mumis kompromiso, tai nebus, e, e, nebus teisingas darbas, darbas, kuris turėtų vykti visos Europos labui, Europos piliečių vardan ir taip pat atsižvelgiant į Lisabono sutarties nuostatas. Ačiū. Diskusijos baigtos, balsavimas įvyks kitoje plenarinėje sesijoje Bruselėje. Kitas mūsų darbo atvarkės punktas